Toj aš labai tikiuosi, kad bus balsuojama konstruktyvioje dvasioje ir dar kartą dėkoju visiems kolegoms už atliktą darbą. Ačiū ponė Žado. Toliau keturios minutės ponui Dezir. Pone pirmininkai.